Norėčiau pasveikinti Gruzijos parlamento delegaciją. Kolegė Tamara Kordova vadovauja šiai delegacijai. Tai yra ketvirto ES Gruzijos parlamentinio komiteto susitikimo proga atvykusi delegacija iš Gruzijos. Jų posėdis ką tik įvyko ir man labai malonu pasveikinti Jūs e, plenarinių posėdžių salėje, ypač šią progą ir įsivaizduoju, kad tikrai vyko gan produktyvios diskusijos su mūsų parlamento nariais jūsų susitikimo metu, taigi dėkoju Jums. Na, o dabar padarysime trumpą pertrauką ir posėdį tęsime 11 valandą, kuomet į mus kreipsis Kanados ministras pirmininkas.